Kultus vicepirmininkui Šefkovičiui mes seksime šio, e, šį procesą ir toliau ir mm, galėsime vėliau su jumis vėl tai aptarti. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš tikiuosi, kad galerijoje esantis lankytojai viską išgirdo ir teisingo suprato. Ir e, ta iniciatyva skirta jums, tai galimybė jums dalyvauti e, sprendimų prieimime. Diskusijos šią temą baigtos. E, sulaukiau pranešimo e, iš EPP frakcijos skirti poną Fabricijų Berto e, pramonės komiteto nariu. Jei niekas neprieštarauja, toks sprendimas ir primtas. Ir dabar perdime prie, kitos, prie kito darbo tvarkės punkto. Klausimo žodžiu dėl makroekonominių disbalansų procedūros ir tos procedūros rezultatų suvestinės užbaigimo. Pone Bauls netrukus pasirodys salėje. Turime palūkėti keletą minučių, nes ji yra klausimo autorė ir būtų sunku darbą padėti be jos. Ah, votre aise, madame. Voilà, voilà, je vous donne la parole donc comme auteur de la question. Aš sutikiu žodį Jums, kaip klausimo autoriai, penkioms minutėms. Uh, uh, um, the... Ačiū. Suprantu, kad uh, Komisijos narys negali čia dalyvauti, nes dabar yra pakeliu į Vašingtoną ir jau kartojasi tokia situacija, kai mes negalime aptarti klausimų su komisijos nariu, nes visada tai yra ketvirtadienis ir jis kur nors keliauja. Taigi kalbame apie makroekonominių disbalansų procedūrą. Tai yra labai svarbi priemonė paremiant ekonomikos augimo paktą. Bandome spręsti makroekonominius klausimus. Ankstesni teisės aktai daugiau um, akcentavo deficitą. Pagrindinė priemonė, apie kurią kalbame, yra rodiklių rezultatų suvestinė. 2012 lapkritį uh, Komisija e, papildė e, suvestinę dar vienu indikatoriumi dėl finansinio sektoriaus e, ir kalbama apie finansų sektoriaus įsipareigojimų augimą. Kad nebūtų nesusipratimų, noriu pabrėžti, kad šis rodiklis yra tikrai sveikintinas ir 2011 gruodį parlamentas pats paprašė tokio rodiklio, tačiau faktas tas, kad e, mes galime rinktis iš keleto rodiklių ir dėja komisija visiškai nesilaikė šešių teisės aktų rinkinio, pagal kurį komisija turėtų teikti suteikti galimybę atitinkamiems Europos parlamento komitetams ir tarybai teikti pastabas kiek tai susiję su planais nustatyti ar keisti rodiklius. Konsultacija šiuo atveju neįvyko. Parlamentas gavo informacijos apie naują rodiklį vos keletas dienų prieš paskelbent įspėjimo mechanizmo ataskaitą 2012 gruodžio mėnesį. Kas dar blogiau, taryb, su taryba buvo pasikonsultuota e, techninių lygmenių. Taigi panašu, kad komisija dar nesuprato iki galo to, kad Europos parlamentui e, priklauso tokios pat galios kaip ir tarybai šiuo atveju. Mes manome, kad nėra labai sudėtinga surenkti konsultaciją su parlamentu, netgi jeigu neformaliu būdu reikėtų pateikti projektą sekretoriatui. Ir ekonomikos komitetas praeitie jau įrodė, kad esame nusiteikę produktyviai bendradarbiauti ir su taryba, ir su komisija. Aš, kaip ekonomikos reikalų komiteto pirmininkė, stengiausi išsiaiškinti šį reikalą ir gruodžio mėnesį, ir sausio mėnesį po naujo rodiklio paskelbimo e, siekiau gauti atsakymą, bet negavau atsakymą iš komisijos, kuri galėtų tiesiog pripažinti, kad padarė klaidą ir tokių klaidų ateityje nedaryti. Tačiau iš tikrųjų panašiais atvejais, kai um, rinkos generalinėme direktorate atsitiko panašus nesusiprietimai, komisijos narys Barnie atsiprašė. Taigi mes nematome kito būdo, kaip tik teikti šį klausimą. Mūsų klausimas yra labai konkretus ir norėtume konkretaus atsakymo. Ar komisija gali paaiškinti, kodėl nepasikonsultavo su parlamentu, kai papildė suvestinę dar vienu rodikliu prieš 2012 įspėjimo mechanizmo ataskaitą. Ir taip pat norime paklausti, ar toks rodiklis yra susijęs su tuo, kad parlamentas savo rezoliucijoje paprašė tokio rodiklio Darnibas nuoroda į 12 konstatuojamąją dalį mikronominio disbalanso. Ačiū, ponia Baus, dabar žodis ponia Malmstram. Labai gaila, kad vicepirmininkas negali, negalėjo atvykti čia dėl to, kad jis e, turi sustikimus G20 kontekste Vašingtone. Jis čia buvo anksčiau šią savaitę, bet dabar išvyko į Vašingtoną. Prieš pradant kalbėti apie detalės, aš norėčiau pasakyti, kad buvo apsikeista laiškais tarp jūsų ir vicepirmininko šių metų pradžioje. Taigi, kas parašyta vasario 4 dienos laiške, turbūt yra puikiai žinoma e, komiteto nariams. Kaip pabrėžiama tame e, laiške, komisija apgalėstauja, parlament, dėl parlamento nuomonės, kad komisija nepasikonsultavo su parlamentu dėl e, makro, ekonominio disbalanso procedūros rezultatų suvesnės užbaigimo. Tai toks nebuvo mūsų e, ketinimas ir mes netaip suprantame tą procesą. Pasirinkdami 11 rodiklį komisija e, elgėsi atitinkamai pagal reglamentą, e, siekdama politinio sutarimo jau 11 metų pabaigoje su taryba ir parlamentu dėl suvestinės užbaigimo. Reikia atminti, kad pagal reglamentą Komisijos užduotis yra pakoreguoti techninę prasme suvestinės apibriežti ir, cituoju, komisija reguliariai įvertins e, suvestinės tinkamumą, įskaitant ir rodiklių sudėti ribas ir metodologiją, kuri naudojama ir juos pakoreguos, kai tai bus būtina. Artimo bendradarbiavimo taryba ir parlamentu dvasia, kuri minima 12 konstituojamoje dalyje, yra labai svarbus principas komisijai. Ir šią prasme politinis susitarimas su dviem teisės aktų rengėjais dėl finansų sektoriaus buvo pasiektas 11 metais per parlamento rezoliuciją patvirtintą tų metų gruodžio mėnesį ir Ekofino tarybos išvadas 11 metų lapkričio mėnesį. Pabrėžčiau šį aspektą. Politinis pasirinkimas buvo priimtas 11 metais kartu su parlamentu. 12 metais buvo tiesiog techniškai tai įgyvendinta, pridedant 11 rodiklį. Konkrečiai atsakant į klausimą, taip, komisija supranta, kad konsultacija įvyko 11 metais, o parlamento rezoliucija tuomet buvo politinis atsakas į šiuos klausimus. Taip pat noriu pabrėžti, kad komisija vienodai traktavo tiek parlamentą, tiek tarybą, kurią, kurios e, informavo vienu metu. Ir tai darydama komisija pasinaudojo e, ekonominės politikos komiteto e, nuomonės išraišką. Tai reikia E, vertinti šio komiteto kompetenciją teikti konsultacijos komisijai. Ir galiausiai komisija norėtų patvirtinti, kad komisija laikosi proporcinio požiūrio. Kai valstybė susiduria su makronomais disbalansais, ši suvestinė, kuri tinkamai parengta ir įgyvendinama, yra ES interesas. Kaip žinome, ne vienas e, pasirinkimas negali būti be klaidų, nebūna be klaidų, todėl atsižvelgiant į finansų sektoriaus sudėtingumą ir jo poveikį realiai ekonomikai, buvo pridėtas rodiklis. E, suvestinė neturi būti e, interpretuojama atskirai nuo kitų dalykų. Ir aišku, niekada negalima už, užkirsti kelio naujų rodiklių įvedimui. Aš tikiuosi, kad visą tai patikslina šią situaciją. Ačiū. Ačiū. Poniai Maštrom, dabar frakcijų vardu pirmasis kalbės ponas Dorfman. Ačiū, pirmininkė. Gerbėma komisijos narė kolegos. Mes, Europos parlamentas ir Europos liaudės partija 2011-aisiais pritarė e, makroekonominio makroekonominis balansų stebėsenai. Tai tapo svarbia Europos ekonomikos priemonė. 2011-aisiais savo politinėje frakcijoje dalyvavau e, vykusiose tuo, klaus, tuo metu diskusijose ir mes labiausiai akcentavome parlamento vaidmenį suvestinių rengime. Todėl tikrai apgailestauju, kad šiandien čia nėra pono Oliren, nes jis labai aiškiai pasisakė už e, tokią galimybę ir tik jam pritarus, jam išreiškus paramą, Europos parlamentas balsavo už šią priemonę. E, būtent e, tuo met parodėme pasitikėjimą komisiją. O šiandien lapkričio 19-ąją praėjusiu metu, kuomet buvome informuoti apie e, pasikeitimus, konstatuojame, kad jūs žinojote apie numatomus pakeitimus ir neinformavote parlamento. Tai buvo klaida. Aš visapusiškai palaikau ponios Bauls išsakytą poziciją. Mes kalbame ne apie pačius rodiklius Mes nenorime parlamente renkti diskusijų dėl rodiklių ir mes nereikalaujame, kad būtų įtraukti nauji rodikliai. Ir todėl mano frakcija nebalsuos už pakeitimus, kurie teikėme šiandien. Tačiau apie ką mes kalbame, kas čia yra svarbiausia. Nenorime skūstis dėl to, kad mūsų įžeidė tai, jog su mumis ne, nepasikonsultavo. Mes kalbame apie pritarimą, apie pritarimo teikimą, apie bendrą ekonominę politiką. Tai yra svarbiausias dalykas, svarstant šį klausimą. Ir jeigu mes nesutarėme dėl šio dalyko, negalėsime eiti priekin. Ir be tokių demokratiškų garantijų negalėsite tikėtis pritarimo pažvelgus į Italiją, galima nesunkiai suprasti, kad pritarimas, palaikymas yra svarbiausias dalykas dabar. Žmonės žino, kad čia priimami sprendimai, kad parlamentas, e, parlamento darbas reiškia, kad galima tikėtis tam tikrų dalykų. Ko jūs dabar pageidautumėte, kad mes, kad mes e, apgintume tą procedūrą valstybėse narėse, mes to negalime padaryti. komisijos, ko, komisijos įvaizdis yra e, didžiausios biurokratinės institucijos Europoje įvaizdis. Tai gėdinga. Turime dirbti drauge, kad e, sustiprintume, sutvirtintume savo pozicijas. Mums reikia nu, naujoviško požiūrio, tačiau jis neatsiras, jeigu dirbsime taip kaip iki šiol. Mes, APP frakcija ir, manau, visas parlamentas nori patikinimų, kad makro ekonominių disbalansų procedūra būtų sėkminga. Ir komisijos pastarėjai žingsniai tikrai neprisideda prie šio tikslo sėkmės užtikrinimo. Todėl parlamentas kelia tam tikrus reikalavimus ir mes norime, kad parlamento pozicija būtų e, priimtina ir kad ją būtų atsižvelgta. Komisija tai turi suvokti, tai numatyta Lisabono sutartyje. Taryba ir parlamentas yra lygiaverčiai dėrybiniai partneriai, tačiau šiuo konkrečiu atveju tai nebuvo užtikrinta. Europos e, sisteminės rizikos valdybos vaidmuo šiame reglamente yra pernelik miglotai apibrieštas. Turime jį peržiūrėti. Bet kokie tolesni pakeitimai galimi pakeitimai ateityje. Ir jūs, komisijos narė, kalbėdama apie lankstumą, apie suvestinę, sakėte, kad apie pakeitimus parlamentas bus informuotas prieš juos patvirtinant, kad, parlament, kad parlamentas galėtų surenkti diskusijas. Užbaigdamas kreipiuosi jūs, komisarė, ir prašau padaryti viską, kad makroekonominių disbalansų procedūra būtų sėkminga. Ačiū. Ponui Dorfanui dabar ponė Ferreira. Ačiū, pana pirmininkė, komisarė. Problema yra tai, kad trūksta tarpusavio pasitikėjimo tarp dviejų teisėkoros institucijų. Aš buvau pranešę rengiant pranešimą dėl makroekonominių disbalansų procedūros. Iš tiesų e, yra techninių problemų, bet ir politinių e, problemų, nes e, rodiklių, jų ribų ta, parinkimas yra detalūs dalykai. Ir remdamas informaciją mes nustatome tam tikrus politikos skriptis ar jos, jų pakeitimus. Todėl rodiklių parinkimas yra labai svarbus dalykas, nes turime suprasti, kad tai, ką matuojame, kaip interpretuojame tuos rodiklius, leidžia priimti geresnius sprendimus. Jūs, komisarė, kalbėjote apie konkretų tekstą. Na, 12 konstatuojamoje teksto dalyje sakoma anglų kalba komisija turi pateikti pasiūlymus e, kompetentingiems Europos parlamento komitetams, e, taip pat tarybai, dėl planų įsteigti ar pakoreguoti rodiklius ar jų ribas. Tai buvo sutarta, tai yra įrašyta ir tai yra tas pagrindas, kuriuo remiasi tarp institucinis tarpusavio pasitikėjimas. Todėl siūsti mums informaciją apie pakeitimą. Ar tai, ponia komisarė, atitinka e, šios konstruojamosios e, dalies raidai ir dvasia? Aš tikiuosi, kad komisija dar kartą panalizuos tai, kaip ji atliko šį pakeitimą ir išteisys tą aiškę klaidą. Bei atstatys tarp institucinį pasitikėjimą, kuris buvo pažeistas. Aš daugiau nieko nesakysiu, daugiau nekalbėsiu. nekalbėsiu. E, komiteto pirmininkė Bowles viską aiškiai pasakė. Čia yra tarp institucinė problema. Ji, aišku, paliks e, žaizdas ir randus. O mums reikia aiškesnio, skaidresnio darbo metodo perinant į, prie kitų teisėkuros etapų, kurie yra svarbus. Todėl reikia toliau remtis tarpusavio pasikeimo, ne tarpusavio įtarnėjimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Toliau, ponė Silvi Guliar, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone komisijos narė, aš tikrai esu patenkinta matydama jūs čia. Kodėl? Dėl to, kad komisija dirba kolegialiai Ir kai Sharon Bowles, Elisa minėjo, mes šiandien kalbame apie mūsų santykių pobūdį. Ar Europoje, e, kurioje e, galioja drauge parengtas sutartis, e, mes darome viską, kad bendradarbiautume ar konfliktuojame? viskas yra labai e, nesudėtinga. Yra laisvės manevrams, nekeičiant sutarties, nieko nekomplikuojant, geriau bendradarbiauti gere, geriau bendradarbiauti drauge. Aš rengiau pranešimą dėl šešių teisės aktų pasiūlymų, e, tai buvo ilgos dėrybos ir būtų gerai dirbti draugiškai. Kodėlgi nesusitarus dėl e, indikatorių, dėl kriterijų. Tai yra svarbiausias dalykas. Kas čia svarbiausia? Nebandyti kažkam įtikti. E, eurozonoje sprendimai e, buvo priminėjami labai uždarai ir prieimus šešis teisės aktus atsiranda pirmą kartą galimybė drauge kurti ekonomiką, drauge priimti ekonominius sprendimus. Ir imamės tokių temų, tokių e, klausimų, kurie yra aktualūs žmonėms ir tiesiog atsiliepia jų kasdieniam gyvenimui. E, nedarbas, atlyginimų lygmoris yra priimtinas ir kiti dalykai. Jei parlamentas negalės geriau atsižvelgti į tai, kas rūpi žmonėms, geriau komunikuoti e, savo siunčiamą žinę. Galiu pasakyti, kas atsitiks. Baigsis e, Europos e, avantūra, Europos projektas. Nes daugelis dabar nesuvokia, kad ypač paštrėjo uh, E, kritikos žvilgsniai nukreipti į Briuselį, į Berlyną. Ir tai visiems populistams suteikia galimybę pradėti svajoti apie kai ką. Mes turime išmintingai elgtis. Ir dar kartą primenu, kad mes turime priemonės, mums sutiktos priemonės e, tai daryti ir taip dirbti. Jeigu to nepadarysime, vėl jeigu mes neužtikrinsime konkurencingumo, užimtumo ir ekonomikos klausimai taptų svarbiausi, teks spręsti kitus klausimus. Ačiū. E, dabar ponas Lamber žaliųjų vardu. Ačiū. Aš pritariu viskam, kas išsakė Silvi. Pone komisijos narė, kreipiuosi į Jūs. Ir aš išklausiau Jūsų gražius žodžius. Jūsų draugas Olirenas taip pat gražiai kalba. E, jūs E, kalbate apie pirmąją e, makroekonominių disbalansų procedūros rezultatų suvestinę, tačiau jūs su mumis nepasitarėte. Tai turėjo būti taikoma bendra sprendimų prieimimo procedūra, jūs e, pažydėte jums suteiktą pasitikėjimą, ekofinui suteiktą pasitikėjimą. Ir e, šioje Šiuo atveju buvo nuspręsta į suvestinę neįtraukti svarbiausių kriterijų. Tai yra e, skandalas. E, kalbame apie produktivumą, apie, e, apie našumą, apie energetikos rytį. Tai yra svarbiausi aspektai, negalime to ignoruoti. 25 procentai europiečių gyvena žemiau skurdo ribos, o jūs žvalgotės E, priimtinų kriterijų kitur. Komisija turi pakeisti savo požiūrį ir pakeisti e, realybės suvokimą. Toliau, pane Keith Winburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu e, parlamento narių išsakytam pasipiktinimui dėl to, kaip komisija elgesi su deleguotojų teisės aktų procedūra. E, taip pat ir e, tvirtinant kitus teisės aktus EMIR, bet taip pat išvestinių finansinių priemonių direktyvą. E, priimami sprendimai ir paskui parlamentas apeinamas arba visiškai nesusi, nesitariama su jo narių dauguma, nesilaikom arba nustatomi tokie terminai, kurių parlamentas tiesiog negali laikytis. A, komitologija, deleguotojų teisės aktų procedūra, įgyvendinimo teisės aktai. Galbūt rinkėjai tų žodžių, tų terminų net niekad nėra e, girdėję, bet kai profesorius Gygens pareiškia, kad 25 procentai ES teisės aktų yra primami tokiu būdu, jo vertinimais e, nedaug žmonių supranta E, šios procedūros esmę. Tačiau nestebėtina, kad žmonės mano, kad e, sprendimų prieimimos procedūros čia yra nedemokratiškas. E, tos procedūros esmė užtikrinti, kad viskas būtų, kad sprendimai būtų priimami lankščiau ir demokratiškiau. Tačiau negalima tokio metodo pavadinti demokratišku. Aš asmeniškai iš principo pritariu uh, E, savokai, kad mums reikia papildomo kriterijaus dėl finansinio sektoriaus įsipareigojimų į, ma, į suvestinę. Tačiau Europos ESRV e institucija e, ne, jai, bandymas jai suteikti papildomus įgaliojimus. E, yra dar vienas pavyzdys, kaip komisija vienašališkai į nieką neatsižvelgdama eina savo keliu. E, turime užtikrinti, kad būtų e, parengt, patvirtinti reikalingi procesai, kad būtų ištaisyta disbalansų procedūra ir kad e, būtų užpiltas demokratijos deficitas. Mrs. Swinburne, I don't see uh, Mr. Kluter in the room, so would uh, like to give the floor. Ačiū. Pone Swinburne, ponų Kliūtė nėra, taigi dabar žodis ponui Zelstra. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentui nepatinka, kaip buvo pasielgta su nauju rodikliu suvestinėje, toje rodiklių suvestinėje, kurią komisija ir valstybės narės naudoja tam, kad primtų sprendimus dėl ekonominių uh, E, rodiklių ir galimų tolesnių veiksmų. Iš tikrųjų, visą tai susijęs su nacionaliniu suverenitetu klausimu. Nacionaliniu suverenitetu turėtume didžiuotis, neturėtume laikyti to istorinę atgyveną. Visi savo valstybėse narėse mato, koks yra aukštas nedarbo lygis e, arba, pavyzdžiui, deficitas yra per didelis arba per daug reglamentavimo kai kurių sričių, taigi būtina rezultatų suvestinė ir įrodo, kad eurozona yra nestabili, nes Vokietija yra pernelyg galinga, tačiau vis dėlto ne Vokietija kalta, kad kitos valstybės narės negeba konkuruoti. Visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų ekonomika yra konkurencinga. Ir nesvarbu, ar bus suvestinė ar ne, nieko negalėsime pakeisti tikrai kiekvien, visos valstybės narės turi imtis e, veiksmų ir mes turime, dabar mes kalbame apie procedūrą susijusią su suvestinė ir panašu, kad tai yra diskusija apie galės. Ar vadovaujamasi tinkama procedūra ar ne, galbūt ne visai tinkama diskusija. Valstybės narės turi parodyti, kad jos yra atsakingos už savo gerovę. Ačiū. Suteiksime žodį kitiems prašantiems žodžio, ponas Gualtieri, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Su Europos parlamentu nebuvo pasikonsultuota dėl makroekonominių disbalansų procedūros rodiklių. Ir tai ne vien rimtas pažeidimas, bet ir labai rimtas signalas apie tai, kur, kur link einama ir tai, kaip komisija mato savo vaidmenį ir kaip supranta ryšių su parlamentu, kalbant apie ekonominę valdyseną, dėl kurios buvo priimti sprendimai įsigaliojus kriziai. Taigi tai yra e- esminiai klausimai Ir dabar mes kalbame apie tokį metodologijos klausimą, tačiau už viso to slypi gilesni politiniai dalykai. Mums nepatinka taip, kaip komisija naudojasi makroekonominių disbalansų procedūra. Ta procedūra turi padėti nustatyti disbalansą ir tarpusavio priklausomybę valstybių narių. Kalbame ne vien apie deficitą, bet ir perteklių, įvertinti ne vien deficitą, bet ir perteklių. Uh, taip pat įvertinti ekonomikos augimą, įvertinti jo tempą. Taigi mes turime liautis dalyti ES į gerus mokinius ir tuos, kuriems reikia geriau daryti namų darbus. Turime vengti ir nepažįsti dar labiau savo ekonominių sistemų. Ačiū, ponė, ponė Klyva. Ačiū, Europos parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti, formuojant rodiklius, vestiniai visi tai sakė ir aš galiu pakartoti tik tai, ką kalbėjo kolegos prieš mane. Rodiklių suvestinė, taikoma makroekonominių disbalansų procedūrai, turėtų būti viena iš priemonių, kuriais, e, kurias naudotų komisija atlikdama išsames analizės. Ji turėtų atsižvelgti į šią suvestinę, tačiau Atsižvelgiant į ankstesnės e, ataskaitas, Deja, ne visada matome, kad yra ryšys tarp vertinimų ir komisijos politinių sprendimų ir išvadų. Komisijos išvados yra itin svarbios, jos e, yra svarbesnės negu, pavyzdžiui, e BPO arba e, įtakingų Vokietijos ekonomistų pasiūlymai. Taigi aš pritariu e, tam, kad e, kai kalbame apie makroekonominių disbalansų procedūrą ir priežiūros e, mechanizmą, Europos parlamentas turėtų turėti teisę pasisakyti dažniau. Ačiū, ponia pirminkė. Makroekonominių disbalansų prevencija yra svarbiausias Europos ekonominės, ekonominės valdysenos elementas. Tam reikia skaidrumo ir atviro demokratinių diskusijų procesą, apsaugant visų Europos piliečių interesus. Todar tai e, turi vykti dalyvaujant parlamentui ir jam prižiūrint šios procesus. Rodiklių nustatymas yra politinė priemonė, aukščiausio lygio priemonė. Tai yra demokratinė, o ne biurokratinė priemonė, nes ji pademonstruoja disbalansus ir užtikrina mm, ankstyvo įspėjimo, perspėjimo sistemos tinkamą veikimą ir tai turi vykti demokratinės, parlamentinės demokratijos kontekste. Tam reikia trijų dalykų. Pirmiausia, kas vyko praeitie yra nepriimtina. Antra, teisės aktų leidėjo netraktavimas kaip lygverčio partnerio yra neteisinga, o asimetriškas šalių traktavimas taip pat neveikia tinkamai. Ačiū, sako pirinkė. E, du žmonės nori kalbėti spontaniškų proces, pasisakymų procesų metu. Pirmiausia, panas Kutaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie kritikavo tai, kad parlamentas vėlai gavo informaciją dėl suvestinės atnaujinimo. E, pagal 10 balandžio paskelbtą analizę apdairastauju, kad uh, Europos e, vadovai netkreiptėmės į vieną svarbų dalyką. Pavyzdžiui, suvesnė rodo, kad e, Vokietija turi perviršį, kuris sudaro 6 procentus BVP, neįtrauktas į analizę. Be to, nacionalinių pajamų dalies sumažinimas tampa modeliu. Tačiau aš manau, kad tam, kad galėtume panaikintume spragas tarp centro ir periferijų, turime didinti atlyginimus tose šalise, kur yra stipri ekonomika, o ir taip pat skatinti e, konkurencingumą ir paklausą periferinėse šalise. Ačiū, toliau panas Melseris. Makroekonominį disbalansų procedūra suvaidina vaidmenį krizės metu iš krizės pasimokėme, kad ekonomiko ir sėkmė negali būti įtvirtinti e, reglamentais. Nėra universalaus recepto, e, kaip e, išbristi iš krizės, nes sprendimai gali būti skirtingi įvairiose šalise. Kiekviena šalis susiduria su specifinė situacija ir tas problemas pačios turi ir spręsti. Turime stiprinti įvairovę ir ją vertinti kaip galimybę, o ne laikytis centralizuoto požiūrio. Skalų pervedimo sąjunga, vien jos idėja yra abejotina. O mintis numatyti sankcijas e, rodo, kad e, toks kelias sėkmingas nebus. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariai Malmstrom. Labai ačiū gerbėjai parlamento nariai už šią diskusiją. Pirmiausia, dėl konkrečių klausimų, dėl našumo klausimo, kad jis būtų įtrauktas į suvestinę e, ataskaitoje įtrauktas produktivumas, kaip ir kiti e, rodikliai susijęs su investicijomis, išlaidomis, be to Ten yra ir vienetinių darbo sąnaudų rodiklis, e, tai taip pat susijęs su darbo našumu. Dėl simetriškumo komisija įgyvendina tai, ką įvadina protinga simetrija. Taip, e, einamosios sąskaitos deficitas ir perviršis yra įtraukiami. Todėl, bet ribos jų yra skirtingos, nėra simetriškos. Mes esame parengę visą ataskaitą šią temą, todėl aš siūlau ją paskaityti tolesnėms diskusijams šią temą. Kaip minėjau anksčiau ir kaip e, mano visa komisija, mes labai vertiname bendradavimą su parlamentu ir e, įvesdama šį naują rodiklį komisija tikrai nenorėjo E, šio požiūrio neslaikyti. Žvelgiant atgal, modifikacijų marža atrodo nedidelė ir tai yra paaiškinama tuo faktu, kad techninis darbas komisijoje buvo baigtas tik tai lakryčio viduryje, o kita vertus e, komisija buvo įsitikinusi, kad parlamentas jau uždegė žalę šviesą tam anksčiau. Komisija dėjo visas pastangas, kad įtrauktų finansų sektoriaus rodiklį laiku, kaip prieš skelbiant e, Mm, ataskaitą. E, todėl komisija patikina parlamentą, kad ateityje e, jis bus e, informuojamas laiku apie suvestinės pakeitimus. Komisija visiškai sutinka su parlamento nuomonė, kad, kad tik tai institucijų pasitikėjimas yra tinkamas, tinkama aplinka darba, darbui. O darbas su makroekonominiu disbalansu procedūra turi būti greita, todėl reikia laikytis proporcingo ir konstruktyvaus požiūrio institucinių lygmenių. Kaip žinote, vicepirmininkas Renas atvyks į ekonomikos komitetą e, kitais, kitą mėnesį ir jis mielai padiskutuos šiuo klausimu su jumis dar kartą. Ačiū, ponė Malstrom. Diskusija dabar baigta yra pateiktas pasiūlymas patvirtinti rezoliuciją, o balsuojama dėl jos bus šiandien 11.30. Dabar posėdis yra nutraukiamas iki balsavimo 11.30.